Ačiū kolegai Odin, tai yra labai svarbus ir jūsų klausimas pasakymas buvo dėl darbo tvarkos. Pabandysime įsiaiškinti šias e, aplinkybės. Šio pošio protokolas bus išdalintas tvirtinti kito posėdžio pradžioje, jeigu niekas neprieštaraujam. Tuomet patvirtintos rezoliucijos bus perdotos jų adresatams. Prie, e,